sprendimą dėl naujos Europos įgūdžių darbo tvarkės. Noriu trumpai, pak... ponė Jalasender, ar norite pasisakyti dėl vedimo tvarkos? Taip, ponė pirmininkė, aš norėčiau paprašyti jūsų, kadangi pasikeitė komisijos atstovai salėje, tai galbūt galėtume pasveikinti mūsų salėje lankytojų grupė iš e, Kaljanda regiono. Žinoma, tai yra labai svarbus darbo tvarkės klausimas. Dabar pereikime prie darbo tvarkės klausimą susijusiu su naujų įgūdžių darbo tvarkės žodis pristatyti šią temą komisijos nariai Marijanai Taisin. Pana pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, labai džiaugiuosi galėdama Jums pristatyti uh, naują Europos įgūdžių darbo atvarkę čia Strasbūrė, ji bus formaliai patvirtinta ir pristatyta žiniasklaidai penktadienį, tačiau džiaugiuosi galėdama šiandien su jumis pasidalinti pačiais svarbiausiais šios darbo atvarkės aspektais. Kompetencijų darbo atvarkė, įgūdžių darbo atvarkė yra viena iš svarbiausių komisijos iniciatyvų. Šiais metais ji tiesiogiai prisidės prie mūsų pažado įgyvendinimo siekiant e, užtikrinti sažiningumą, kurti naujas darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą. Noriu padėkoti parlamentui už jo aktyvų indėlį diskusiją dėl naujų įgūdžių, patvirtinus atitinkamą e, e, diabalovos direktyvą dėl naujų įgūdžių 21 amžiuje, taip pat Mareko Pūros pranešimą dėl E, nedirbančių mm, bedarbių asmenų įgūdžių arba pono Maragal pranešimą. Ir tai tik keli iš Europos parlamento pranešimų, kelios iniciatyvos, taip pat parlamentas surengė labai naudingą klausimą užimtumą ir kultūros komitete balandžio mėnesį jame dalyvavau kartu su kolega Tiboru Navračičiumi. Gerbiami parlamento nariai, įgūdžiai veda į gerovę, kadangi gerus įgūdžius turintys žmonės gali gauti geresnės darbo vietas ir tapti kompetentingesniais piliečiais. Greitai besikeičiančioje pasaulinėje ekonomikoje įgūdžiai lemia Europos konkurencingumą ir naujovių dėgymą bei skatinimą dabartinė situacija verčia imtis veiksmų, nes e, daugiau nei 17 milijonų europiečių e, turi rimtų problemų su paprastais įgūdžiais, tokiais kaip skaitimas, rašymas ir panaudojimasis e, kompiuterinėmis technologijomis, iš, iš, turint omenyje, kad moterys sudaro 60 procentų aukštą įslavinimą baigiančių visos menų skaičiaus, jų nedarbo lygis išlieka aukštas 40 procentų, tuo tarpu darbdavių patiria sunkumų ieškodami kvalifikuotų darbuotojų. Ir e, taip pat žmonės e, nenori imasi savarankiško verslo jų verslo pokyčiai verčia <clears throat> taip pat ir mus pakeisti savo gyvenimo būdą, keisti savo įgūdžių. Europoje trūksta aukštos kvalifikacijos darbuotojų, apie tai ką tik diskutavote su mano kolega Avramopulu ir nepaisant neblogų rezultatų e, žmonės nėra linkę pasirinkti profesinio mokymo vis dar. Taigi visose valstybėse narėse, nepaisant tam tikrų ypatumų, patiriamos panašios problemos. Nauja Europos įgūdžių darbo tvarkė daugiausiai dėmesio skiriama joje trims prioritetiniams sritims būtinybė atsižvelgti į darbo rinkos poreikius, būtinybė geriau palyginti įgūdžius tarp valstybių ir ekonominių sektorių, taip pat e, geresnis prognozavimas dabartinių ir būsimų įgūdžių poreikių. Mes siūlome užtikrinti bazinės įgūdžių garantijas, teik rekomenduojame valstybėms narėms sutelkti savo išteklius tam, kad žmonės galėtų įgyti tuos įgūdžius arba juos pagerinti, kad e, kartu pagerintų savo situaciją darbo rinkoje. Įgūdžių sistemos peržiūra leis palengvinti sąlygas žmonėms studijuoti ir paskatinsiu judumą ieškant darbo vietų. Taip pat mes skatinsime suinteresuotus subjektus bendradarbiauti, kad būtų galima nustatyti įgūdžių poreikius ir pasiūlyti praktinius problemų sprendimus. Gerbiami parlamento nariai, migrantai ir pabėgėliai į Europą atsineša e, ištisą įvairovę įgūdžių, kuri galėtų būti naudinga mūsų ekonomikai. Todėl, integruojant juos į darbo rinką, mes siūlome nustatyti tam tikrus įgūdžių profilius trečiųjų šalių piliečiams tam, kad galėtume identifikuoti, dokumentuoti jų įgūdžius, kvalifikaciją ir profesinę patirtį. Raudona gyja mūsų darbo tvarkėje tęsiasi e, aspektas susijęs su būtinybė stiprinti partnerystę tokią kaip e, E, jaunimo užimtumo iniciatyva, e, skatinant e, taip pat ir jaunimo verslumo. Per atmiausius dviejus metus pasiūlysime ir kitų idėjų, pavyzdžiui, Europas sistemos peržiūrą tam, būtų galima geriau dokumentuoti įgūdžius, kvalifikacijas <clears throat> ir tikimės jūsų paramos siekiant sklandžiai patvirtinti šį pasiūlymą, kai ateis laikas. Taip pat mes susieksime kurti skaitmeninių įgūdžių ir e, užimtumo darbo vietų kūrimo koaliciją tam, kad visose lygmenyse darbuotojai turėtų reikiamus skaitmeninius įgūdžius. 2017 numatyta svarbiausių įgūdžių sistemos peržiūra, pagal kurią bus teikiami pasiūlymai, kaip modernizuoti e, profesinį mokymą ir švietimą, bus pasiūlymas atinkamas iniciatyvos, kaip e, laipsniškai e, pagerinti keitimas informaciją apie padėtį ir pažangą darbo rinkoje. ES fondų lėšomis bus stengiamasi finansuoti šių pasiūlymų įgyvendinimą ir tai yra daroma nuo 14 iki 20 metų yra numatyta 27 milijonai eurų iš Europos socialinio fondo įgūdžių stiprinimui. Europos gerovė priklauso nuo vieno iš svarbiausių mūsų turto, tai yra mūsų žmonių greitai besikeičiančio pasaulinio masto ekonomika, būtent žmonių įgūdžiai nulems mūsų konkurencingumą ir ekonomikos augimą. Įgūdžių darbo atvarkėje pateikiami pasiūlymai kaip padidinti Europos sukūrimą pridedamąją vertę, gyvendinant atitinkamas inicijuos valstybėse narėse. Esu tikra, kad bendromis pastangomis mes galėsime visapuškai pasinaudoti Europos potencialu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariai. Dabar išklausysime pasisakymų frakcijų vardu. Pirmas kalbės dvi minutės Davidas Kasu, prašau. Ačiū. Pone pirmininkė. ši įgūdžių strategija padės mums sumažinti spragas ir užtikrinti, kad suaugę žmonės, kurie neturi pakankamai įgūdžių, galėtų pasimokyti tų įgūdžių, pagilinti, pagerinti savo žinias. Tai būtent, pavyzdžiui, mokydamėsi matematikos arba, arba kitų naudingų dalykų. Iš esmės čia kalbame ne tik apie a, aukštąjį mokslą, bet ir apie profesinį lavinimą. Komisija taip pat patvirtino, kad profesiniai įgūdžiai turėtų būti pripažinti tuo pačiu lygiu kaip ir e, akademiniai įgūdžiai. Atsižvelginti šitos pokyčius labai svarbu, ponė pirmininkė, e, kad e, būtų atsižvelgta į tam tikrus socialinius pokyčius kad mes e, galėtume keisti būtent e, mokslo turinį ir kad žmonės patenkantis į darbo rinką būtų geriau pasiruošę. Pirmiausia, reikia skatinti pačius dėstytojus e, įsigyti tam tikrus įgūdžius, lavinti savo kompetenciją. Ir šitą naujų įgūdžių darbo tvarkę būtent padės siekti šių tikslų. Bus sukurti atitinkami instrumentai, kurie bus prisitaikę pirmiausia prie besikeitinčių rinkos sąlygų, kur, kurie reaguos į tos pokyčius. Labai svarbu, kad e, šios priemonės būtų ir nuoseklios. Pirmiausia, kalbant apie taikomas e, e, politinės priemonės visose valstybėse narėse. Mūsų tikslas yra a, užtikrinti kuo visapusiškesnius įgūdžius kad mes galėtume padidinti atitinkamą verslumą Europoje. Ačiū. Socialistų frakcijos vardu, ponė Jūta Štanrik. Taigi, mokslas ir švietimas yra mūsų ateitis, todėl turėtų patekti į prioriteto sąrašo pirmuosius punktus. Mes per pastarosius metus būtent kalbėjome apie investicijas į į aukštąjį mokslą, į mokyklas. Dėja, tos investicijos nebuvo tokias didelės, kokių mes reikalavome, kad jos atitiktų būtent skaitmeninio laikotarpio reikalavimus. Aš manau, kad mes dabar negalime aukščiausiai lygoje žaisti, kalbant apie skaitminės kompetencijas. Mes negalime konkuruoti su kitomis, su kitomis žemynės, su kitomis valstybėmis. Aš manau, kad Naujoji strategija turėtų, turėtų būti sudaryta iš trijų dalykų. Tai būtent a, nemokama galimybė susipažinti su a, atitinkamais skaitmininio laiko, laikotarpio įgūdžiais, kad jaunimas galėtų įgyti pasitikėjimą savimis, galėtų, galėtų išmokti atitinkamų dalykų, kad, kad būtų sukurtas tinkamas profesinio lavinimo vietos, kad žmonės galėtų įgyti profesiją, kad jie galėtų ir kurti, o nebūtų vien tik tai vartotojais. Uh, Antras dalykas tai yra e, kvalifikacijos kelimas. Tai būtent, kad e, dabar, dabartinis pasaulis reikalauja naujų įgūdžių, jis yra sudėtingas, reikia susipažinti su naujomis technologijomis, todėl negalima stovėti vietoje, reikia užtikrinti galimybę tęsti mokymasi ir tai turėtų būti įtraukta į kompetencijos strategijas. E, trečias dalykas tai yra visą gyvenimą trunkantis mokymasis. Tai turėtų tapti nuoseklia institucija. Tai turi būti jau tvirtintas dalykas. Nes tik tai tokiu atveju užtikrinsime ES konkurencingumą. Iš tiesų mums reikia e, atitinkamų kvalifikacijų strategijos, kurią mes galėtume siekti ateities tikslų. Ir visą gyvenimą trunkantis mokymasis turėtų būti institucionalizuojamas. Aš manau, kad e, mažos vidutinės įmonės e, taip pat galėtų pasinaudoti galimybę, e, sakykime, išleisti darbuotojus pasimokyti. Ačiū. Toliau panas Česlavas Karsnodemskė, vieną minutę, kai yra frakcijos vardu. A, ačiū, panė pirmininkė, panė komisijos narė, aš sutinku su jumis, pritariu ir kolegoms, kad įgūdžiai ir kompetencija, kvalifikacija yra labai svarbus dalykai ir mes e, sveikiname šią komisijos iniciatyvą. Aš norėčiau atkreipdėmėsi į faktą, kad mes neturėtume susikoncentruoti į deficito problemą. Būtent, kad nepakanka tų kvalifikacijų, nepakanka įgūdžių. Mes turime taip pat pagalvoti, kaip mes galime e, e, padidinti paklausą šių kvalifikacijų poreikį. Nes kartais būna e, skirtumas tarp kvalifikacijų, tarp kompetencijos ir rinkos tikrųjų poreikio. Mes turime uždaryti šią spragą. Ir dabar kalbant apie profesinį mokymą, e, tai 15 e, metais buvo nustatyta, kad kartais, kad net 25 procentai žmonių, kurie yra darbo rinkoje, turi per, per didelę kvalifikaciją, per aukštą kvalifikaciją. Tai yra taip pat problema. Į šią problemą turėtų komisija atkreipti dėmesį ir šioje iniciatyvoje. Ačiū. Ačiū. Dabar Alė frakcijos vardu. Pone uh, Martina Dlabajova. Dvi minutės jums. Mes nekantrai laukiame naujų įgūdžių Europos darbo atvarkės ypač turint omenyje, kad ši tema yra esminės svarbos e, tema, kuri Aldė yra nuolat svarstoma, teikiami joje pasiūlymai. Mes turime atsižvelgti į realius darbo rinkos poveikius teikdami pasiūlymus. Komisijos narė minėjote, kad 40 procentų Europos visuomenės patiria problemų ieškant Tiksliau 40 procentų darbdavių neranda tinkamų darbuotojų, ypač trūksta skaitmeninių įgūdžių turinčių darbuotojų. Tai, kad e, kyla problemų susijusių su kvalifikacijų pripažinimu, įgūdžių pripažinimu, yra e, ypač e, skaitmeninių technologijų srityje. Taip pat darbuotojų pristaikymo problemos yra pakankamai didelio masto. O tai parodo, kad mūsų bendra darbo rinka neveikia tai, kaip turi, taip, kaip turėtų. Taigi mes turėtume dėti bendras pastangas tam, kad e, techninės profesijos, techniniai mokslai būtų taptų patrauklesni jaunimui. E, taip pat turėtume skatinti įgūdžių įgyjimą darbo vietoje, profesinį uh, profesinius mokymus. Taip pat turėtume dėti daugiau pastangų tam, kad išsiaiškintume, e, koks bus, e, kokiu profesijų poreikis e, bus ateityje, jeigu mes norime, kad mūsų ekonomika auktų, tai būtina gyvendyti anksčiau minėtas priemonės. Komisijos narė noriu padėkoti už jūsų uh, E, atvirą dvasę dalyvaujant mūsų diskusijose ir tikimės, kad ši darbo tvarkė bus įgyvenima tinkama linkme. Ačiū Guengal frakcijos vardu Pimenta Lopeš. Vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, visą nuolat skundžiamasi dėl penelik didelio nedarbo ir būtent siekiant nedarbą mažinti buvo užsibriežti uh, darbo tokias Europo 2020 tikslai, tačiau ketvirtadalis visuomenės vis dar nesugeba rasti darbo, nepaisant e, ir paskatų mokytis visą gyvenimą. Komisija tačiau e, neatsižvelgia e, teikdama pasiūlymus dėl švietimo mokymo programų į e, šalių e, specifiką, nuolat paisoma tik tai e, darbo rinkos ir tarptautinių konservų interesų, taip pat nuolat kyla grėsmė ir mažinamos darbuotojų teisės, bandoma gyveninti neoliberalę darbo tvarkę. ES darb, darbdaviams gali suteikti tik tai, ko jie netrokšta, tai yra skurda. Gil Lambert vieną minutę kalbės. Well, too... Ačiū. Aš taip pat e, norėčiau detaliau padiskutuoti šią temą ir būtų gerai, kad dokumentai būtų uh, pateikti. Tikrai mes jau kalbėjom apie tai, kaip mums trūksta įgūdžių, buvo kalbam apie mėlynosios kortelės pasiūlymus. Ir taip pat e, susidurėm su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu ne tik skaitmeninėje rinkoje, bet ir inžinerijos sektoriuje. Todėl reikia žiūrėti, e, ar turim apskritai bazinius įgūdžius, kad galėtume paskui tam tikrus įgūdžius uh, patobulinti, kad galėtume kvalifikuotis ir turėti tų specialistų, kurių mums trūksta. Mūsų ekonomika tampa tvaresnė, yra parengta daugybė rekomendacijų, kurios susijusios su šios ryties įgūdžiais. Ir labai tikiuosi, kad komisija atsižvelgs ir į tokius pasiūlymus, nes priešingų atvejų mes tiesiog kartojame tai, kas pasakyta ir nejudame į priekį. Ačiū. Paskutinė kalbėtoja FDD vardu Laura Agėja. Ačiū. Komisijos narė, Ačiū už tai, kad pateikėte naujos Europos įgūdžių darbo tvarkę. Mes e, vykdėm darbo reformas, pasižiūrėkit, kas vyko Graikijoje, Prancūzijoje. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų didinti darbuotojų mobilumą, tačiau uh, jokių pokyčių mes nematom. Iš esmės vyksta protų nutekėjimas. Darbuotojai iš pietų vyksta į šiaurę. Mes e, e, laukiam perkeliamų darbuotojų direktyvos, tačiau kol kas vis tik šnekama. Mes neturim uh, tinkamos politikos, kuri gintų darbuotojų interesus, kuria, kuria būtų aiškiai pristatomos Europą krečiančios problemos. E, pusantros minutės pona Anne Sander. Ačiū, pana pirmininkė, noriu palankiai vertinti komisijos iniciatyvas dėl įgūdžių. Darbo tvarkės įgūdžiai šiuo metu yra svarbiausia prielaida tam, kad e, išvengtume dabartinės polarizacijos darbo rinkoje, kai viena vertus turime labai kvalifikuotas darbo vietas ir e, kita vertus visiškai žemos kvalifikacijos. Norėčiau, kad visi europiečiai turėtų tiek įgūdžių, kad juos pasitelkę galėtų juos pritaikyti prie tam tikrų etapų įmonių veikloje. Taigi pirmiausiai mes turėtume daugiau dėmesio skirti profesinių įgūdžių skatinimui e, įvairiose lygiuose, ar tai būtų tik pradinės, pradiniai profesiniai mokymai ar testiniai profesiniai mokymai ir tokiu būdu reikėtų sukurti tam tikrą įgūdžių e, informacijos platformą kurioje <clears throat> būtų kaupiami atitinkami duomenys ir kuriais pasinaudojus būtų galima suteikti žmonėms taip reikiamų darbo vietų, taip pat ir tiems, kurie neturi pakankamai skaitmeninių įgūdžių. Pirmiausiai E, aš noriu padėkoti komisijų šią iniciatyvą, tačiau reikia dėti pastangas, kad valstybės narės ją įgyvenintų. Ačiū, ponė Sander. Ar sutiksite atsakyti į klausimą pagal Milnos kortelės procedūrą? Ponas Zani nori šį klausimą užduoti. Pusę minutės jums, ponė Sani, prašau. Ačiū, pan pirmininkė. kalbant apie strategiją Europo 2020, ją įgyvendindami mes e, jau prieš kurį laiką parengėme įgūdžių darbo atvarkę e, Vengrijoje, tačiau Orbano vyriausybė ėmėsi žingsnių tam, kad e, tos darbo tvarkės tikslai nebūtų gyvenami ir pritarėte tokiems Orbano vyriausybės veiksmams. 30 sekundžių sakyti. Mielas kolega, manau, kad turime labai garsiai priminti valstybėms narėms apie būtinybę dėti pastangas, skatinant įgūdžius, ypač profesinius įgūdžius. Prancūzijoje vyriausybė įgūdžių skatinimą paskelbė prioritetinių klausimų ir kartu tuo tarpu e, pradėjo taikyti priemonės, kurias įgyvendinant e, verslas ir e, verslininkai, savarankiškai dirbantis darbuotojai neturi tokių gerų sąlygų, kad e, skatintų profesinį ūkdymą e, darbo vietoje. Taigi reikia, kad valstybės narės labiau pasistengtų. Silvija Kosta. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad e, komisijos narė tinkamai pasielgia pristatydama naują įgūdžių darbo tvarkę, tai skatins ES konkurencingumą, leis jos piliečiams e, gyti naujų įgūdžių. Aš e, užimtumo komiteto posėdėje jau raginau surinkti diskusiją su komisijos nariu Navračičiumi apie visą priepinti požiūrį į mokymasi visą gyvenimą, nes puikiai matome, kad dabartinė situacija paklausa netitinka pasiūlos. Mes turime skatinti tiek skaitmeninių įgūdžių stiprinimą, <clears throat> tiek ir apskritai svarbiausių bazinių įgūdžių. Reikia skatinti bendradarbiavimą tarp e, verslo, e, mokslo įstaigų, e, tam, kad būtų galima geriau pasitelkti, pasinaudoti mokslininkų išvadomis. Noriu uh, pakalbėti apie tris aspektus. Tai yra įgūdžių palyginamumą, e, kvalifikacijų e, pripažinimą. Taip pat norėčiau iš jūsų išgirsti daugiau informacijos apie įgūdžių garantijos susijusios su tam tikromis asmenėmis, tam tikrais asmeniais įgūdžiais e, bei būtinybė įtraukti jūsų pasiūlymus e, formalius ir neformalius įgūdžius. Jūsų pasiūlyme apriepiami ir trečių šalių piliečių įgūdžiai. Mes raginame tą padaryti, nes tokiu būdu atsivers galimybės studentams pabėgėliams studijuoti Europos Sąjungoje. Kaip galite padėti valstybėms narėms užtikrinti geresnį palyginamumą ir geresnį praktikantų bei studentų judumą. Labai svarbu, kad e, būtų teikiama didesnė parama taip pat ir mokymo paslaugas teikiantiems asmenims. Lynn Boylan vieną minutę kalbės. Um, Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė. Uh, Iš šitų, aš nenauji įgūdžiai reikalingi įsisavinant naujas technologijas, bet aš e, e, nemanau, kad dabartinė strategija yra skirta tik tai patenkinti privatiems poreikiams. Aš manau, kad turi būti užtikrintas, žinoma, atinkamas lankstumas, bet jis turi turėti tam tikras ribas. E, stažuotojai neturėtų būti eksploatuojami arba išnaudojami, jie turi turėti E, turi turėti galimybę gauti atitinkamą atlyginimą už savo darbą. Tai būtent taip būtų prisidedam ir prie pačios visuomenės gerovės ir įgyti naujus įgūdžius. E, reikia e, pirmiausia visapusiško mokymo. Mokymasis turėtų trukti visą gyvenimą. Tačiau reikia pagerinti ir, žinoma, patį, patį mąstymą. Tai prisidės ir prie visuomenės, ir prie stažuotojų gerovės. Ačiū. E, Pane Renke, vieną minutę. Mėly kolegos, e, gerima komisijos narė. E, įgūdžiai tai yra naujas burtažodis tiek komisijai, tiek mums visiems. Labai populiarus žodis. Iš tiesų su tais įgūdžiais galima apibūtinti bet ką. Iš esmės tai yra žodis, kuris praktiškai nereiškia vyja, nieko, tai tarsi blizgutis. Bet iš tiesų, ar tie įgūdžiai, tas įgūdžių įsisavinimas, tai yra naujos galimybės žmonėms, ar tai strategija, pirmiausia, skirta tam, kad būtų ieškoma atpirkimo ožių, jeigu, pavyzdžiui, nerandame darbo. Bet ar bus atsakytas į klausimą, ar jūs turite tinkamus įgūdžius, kad gautumėte darbą? Jeigu įgūdžiai, kaip mes norime, turi padėti mums rasti darbą, tai reikia atsižvelgti į pirmiausia studentų, apačių mokinių poreikius ir įmonių poreikius. Nes būtent tos investicijos, kurias daro ir įmonės, jos prisideda prie to, kad būtų lavinami įgūdžiai. Šitie įgūdžiai ir tos strategijos turėtų prisidėti prie žmonių gyvenimo gerinimo, nes kitu atveju tai bus tik tai tuši žodžiai. Merinosios kortelės klausimas. Ponas Šulce. 30 sekundžių jums. Pone Rankė. Iš tikrųjų, aš baigiau tik tai vieną aukštąją mokyklą, aš inžinierius ir aš gavau darbą iš karto po studijų. Jūs kalbėjote apie žmonės, kurie studijuoja, studijuoja ir, e, nega, ir neranda darbo. Aš manau, kad jūs perdedate. Čia tokių žmonių galima rasti visose valstybėse. Aš supratau jūsų kalbą taip, kad mums nereikia nieko daryti. Ar tokia žaliųjų nuomonė? Pone Radke, 30 sekundžių jums. Iš tikrųjų, Ispanijoje yra tokių dalykų. Žmonės turi baigia tris mokyklas, aukštas mokyklas ir, ir neranda darbo. Pirmiausia, jiems reikia ne naujos strategijos, bet investicijų, kad būtų kūriamos tos darbo vietos, kad žmonės galėtų mokytis. Tai yra svarbiausias dalykas. Todėl mums reikia ir įgūdžių, bet mums reikia ir kitų veiksmų, kitų priemonių ES lygių, kad žmonėms būtų sukurtos ES tam tikros perspektyvos. E, vieną minutę, Džin Collins. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, kokia prasme yra kalbėti apie naujų įgūdžių formavimą Europoje? Turkijos prezidentas iš šalies kandidatės ką tik pasakė, kad a, žmonės, a, e, tiksliau, kad moteris, kurios e, neturi vaikų, tai yra tik pusiau žmonės arba net ne žmonės. Turkija būtent yra ta šalis, kur vyriausybė negerbė moterų ir vertina tik tai jų galimybę auginti ir gimdyti vaikus ir apsišluoti namuose. Aš manau, kad iš esmės turime atkreipti dėmesį į tai, kągi nuveikia moteris praeitie, nuo Džainostin iki Marie Curie. Tai, tai yra moteris, kurios pasiekia labai daug. Ir uh, Prisiminkime, e, kad moteris taip patarnavo ir karinėse pajėgose. Ir mes dabar nejaugi turime paremti šovinistinę valstybę, kuris tengiasi įstoti į ES, tai yra Turkija. Aš norėčiau priminti, kad žinote, galite kalbėti apie bet ką, bet tikrai jūs kalbėjote ne tą temą, kuri yra nurodyta mūsų uh, darbo atvarkėje. Mes kalbame apie naujus įgūdžius, ne apie Turkiją. Na, jūs nusprendėte, tai gerai pakalbėjote. Toliau ponia Michalė Šotava, pusantros minutės. Ačiū komisijos narė, mėly kolegos. Noriu padėkoti komisijos nariai už pristatytą temą šiuo metu. Dar nežinome, kaip atrodys atskiri šios darbo tvarkės elementai, taigi noriu užduoti tam tikrus klausimus susijusius su tam tikrais lūkesčiais mano asmeniniais, kalbant apie Europos įgūdžių darbo atvarkė, tai ji yra būtina ir jūs jau pradžioje minėjote, kad be šios darbo atvarkės įgyvendinimo nesugebėsime sumažinti mokinių nebaigiančių mokyklas skaičiaus, nes vis dar turime 20 procentų jaunų žmonių, kurie nesugeba įgyti vidurinio išsilavinimo Europoje. Kalbant apie naujos įgūdžių darbo tvarkės atspirties tašką, tai jis e, yra siejamas su naujais moksliniais tyrimais. Ar jūs naudojatės PISAK atliktų tyrimų ar tik tai remiatės e, anksčiau atliktais tyrimais. Mano vertinimu, įgūdžių darbo tvarkė turėtų siekti stiprinti pagrindinius bazinius įgūdžius ir atsižvelgti darbo rinkos poreikius. Negalime apsiriboti vien tik tai rinkos poreikius, visiškai pamirštant būtinybę užtikrinti ir bazinius įgūdžius. Ačiū. Brando Benefėja vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai puikus atskiri Europos įgūdžių darbo tvarkės pasiūlymai. Jie susiję su Europos kvalifikacijų pagrindais. Ir tikrai turim e, užtikrinti, kad patys pažeidžiamiausi visuomenės daliai e, žmonės būtų įtraukti į aktyvų gyvenimą. Reikėtų kalbėti apie skait, skaitmeninį mokymą. Turim užtikrinti, kad e, pabėgėliai ir migrantai taip pat įgautų tų būtinų įgūdžių. Turim ginti Europos piliečių teises, turim kurti naujas darbo vietas, nes jeigu nekursim naujų darbo vietų, tai tie nauji įgūdžiai nebus reikalingi. Ačiū. E, viena minutė Kosta Kūnova. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes norim užtikrinti, kad 75 procentai visos darbo jėgos dirbtų 2020 metais. Tai yra vienas iš e, Europą 2020 tikslų, tačiau matom, kad e, nesusitvarkom su problemom, nekuriam papildomų darbo vietų ir tos problemos e, neišspręsime, jeigu tiesiog nurodysim, kad žmonės turi papildomai įgauti įgūdžių, turi tobulinti tuos įgūdžius. Tradicinis išsilavinimas prastėja, jo kokie, kokybė prastėja. Ir išsilavinimas turi ne tik duoti bazinius įgūdžius, bet ir ugdyti asmenybės Ir tai turėtų būti įtraukta į Europos įgūdžių darbo atvarkės. Žmonės turėtų gauti ne tik įgūdžių, bet ir platesnį išsilavinimą. Dėkoju. E, pone Adinolfi, minutė. Tikrai mes labai daug e, kalbam apie įgūdžių gerinimą ir to, tobulinimą jauni žmonės išnaudojami. Komisijos e, sistema tikrai yra įdinga. Darbo rinkoje buvo įvykdytos reformos Italijoje, Prancūzijoje ir tai daro įtaką jaunimui. Jaunimai mokomi tam tikrų įgūdžių, tačiau jie nemokomi kritiškai mąstyti, jie nelavinimi. Uh, atrodo, kad mes tiesiog de desperatiškai siekiame, kad ekonominė situacija gerėtų ir tam naudojam e, jaunimą. Jaunimo įdarbinimui jau buvo išleista per milijardą eurų, tačiau matom, kad tas mūsų pasirinktas kursas yra netinkamas, tos programos neveikia. Minutė ponui Vandekinai. Ačiū, ponė pirmininkė. Nereikia priminti, kad Europoje yra ištis armija jaunimo neturinčio tinkamo darbo. Flandrijoje tokių yra šiek tiek mažiau, tačiau nepaisant to, e, jaunimo nedarbas mums taip pat kelia rimtų e, problemų. E, ypač labai daug jaunimo mm, emigrantų kilmės nerandančio darbo ir vyresnio amžiaus asmenų. Žmonės visuomet reiškia daugiau, ne vien tik tai e, jų turimi e, diplomai, kiekvieni turi tam tikrų savybių ir e, talentų, į kuriuos taip pat reikia atsižvelgti, o ne vien tik į diplomą. Ir e, ta įgūdžių kuprinė, kurią jie nešant savo pečių, pečių turi būti nuolat e, pildoma ir todėl būtina užtikrinti mokymas visą gyvenimą. Jeigu būtų atsižvelgimas ne tik į diplomus, tačiau ir į e, gebėjimus, įgūdžius leidžia jaunimui tinkamiau įsitvirtinti darbo rinkoje. Aš manau, kad jeigu tinkamas asmuo atsiranda tinkamoje vietoje, tai jam tikrai nesunku būtų dirbti bet kokį darbą. Manau, kad gyvenančios pasiūlymus labiausiai reikia atsižvelgti į žmonių pageidavimus. Ačiū, ponia Ursko, vieną minutę kalbės. Fru talman, fru komisionär, jag vill börja. Pone pirmininkė, komisijos narė. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijai už Europos įgūdžių darbo tvarkę tikrai ilgai dirbote e, stengdamiesi užtikrinti, kad e, europiečiai gautų tų įgūdžių, kurių mums reikia. Aš tikrai noriu e, paminėti ir jaunimo garantiją, kuri veikia jaunimui. Reikia skirti ypatingą dėmesį, jam reikia paramos. Tačiau E, man e, klausimų kelia profesinis mokymas. Visuomenė keičiasi, ji tampa sudėting, vis sudėtingesnė. Ir todėl ir profesinis mokymas yra labai svarbus, bet ar galim profesinių mokymų spręsti visas iškylančias problemas? Nemanau. Manau, kad profesinis mokymo, mokymas yra kažkoks tiesiog eufemizmas. Ačiū. Kitas kalbėtojas ponas Nikolas Šuntis. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Pone komisijos narė. Europos įgūdžių darbotvarkė yra labai liberali ir manau, kad ji tiesiog destabilizuos darbo rinką, neprisidės prie darbo rinkos reguliavimo. Mes turėtume siekti, kad verslas būtų labiau įtraukiamas į švietimo ir mokymo sistemą. Mes matom, kad žmonės palieka ES valstybės. Iš mano šalies žmonės išvyksta uh, Ir jūs tikrai e, negalvojat apie individus, jūs daug dėmesio telkėte verslui ir pramoniai. Daugybė bedarbių Graikijoje tikrai niekaip nepasinaudos šią naująją Europos įgūdžių darbo tvarkę. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Šulce. Pusantros minutės. Gerimas pirmininkė, gerima komisijos narė. Dabar pristatyta darbo atvarkė skirta naujiems įgūdžiams man yra priimtina. Pirmiausia, darbo rinkoje reikalingai atitinkami įgūdžiai. Ir būtent socialiniai pasiekimai yra pagristi mūsų žiniomis ir gebėjimais. Europa būtent dėl savo kompetencijos, dėl įvairių kvalifikacijų, uh, pasiekia dabartinių rezultato ir yra patraukli darbo rinka. Mes turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad e, akademinis išsilavinęs būtų priimtinas ir pasiekiamas visiems. E, taip pat turėtų būti ir profesinis mokymas ne, nepamirštas. Nes man, sakykime, tas profesinis mokymas yra arčiausiai širdies. Manau, kad tas dvigubas arba dviejų dalykų mokymas turėtų būti skatinamas. E, ir turėtume remti, žinoma, geriausiais modeliais, kaip, kaip pavyzdžiui, įtraukiami į bendrą e, mokymo kūrimo arba rengimo procesą ir socialiniai partneriai. Tačiau išsimokslininkams dar negarantuoja darbo vietos. Aš manau, kad e, Išsilavinimą turėtų užtikrinti pirmiausia valstybė. Ir žmogus turėjęs e, tam galimybės įgyti e, tam tikrus įgūdžius, įgyti tam tikrą kompetenciją, galėtų jau pretenduoti į tam tikrą darbo vietą. O e, darbo vietų ir išlavinimo atitikį turėtų užtikrinti ir valstybė. Taigi, ačiū už šitą pateiktą strategiją. Ponas Gutieras. Ačiū, e, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Mes pritarėme jūsų tikslams. Mes esam skeptiški kalbant apie priemonės ir mes radikaliai prieštaraujame būtent dabartiniam finansavimui. Žinoma, mes pritarėme tiems iškeltiems tikslams, kažkas turi jau įvykti ES, negalime stovėti vietoje, mes turime didžiausią jaunimo nedarbo. 40 procentų jaunų žmonių neturi darbo arba neranda darbo vietos. Tai čia turi jau kažkas įvykti. Ir iš jų labai nemažai e, šitų darbo nerandačių jaunuolių turi menkai išsilavinimą arba mažai įgūdžių. Tačiau ES parengė dabar programą kuri vis dėlto yra skirta daugiau koordinavimui, o ne e, atitinkamų tikslų pasiekimo užtikrinimui. Nes mes matome, kad vis dėlto yra tam, tik, tam tikras atotrukis tarp žmonių gebėjimo ir tarp e, darbo rinkos, ypač skaitminės darbo rinkos poreikių. Pavyzdžiui, darbo biržos e, pavyzdžiui, tai, tai jau reaguoja, auga jų išlaidos, taip pat mokymo išlaidos auga. Ir e, manau, kad dabar struktūrinė fondų lėšos turėtų būti skirtos mokymui. Ačiū pirmininkė komisijos narė, ačiū už pristatytą darbo tvarkę, nekantri laukiame tolesnių detalių. Noriu pabrėžti tai, ką ir kolegos anksčiau minėjo, 20 procentų jaunimo neranda darbo, 40 procentų darbdavių negali rasti tinkamų darbuotojų, turinčių tinkamų įgūdžių. Prieš 20 metų situacija buvo panaši, 15 procentų jaunimo neturėjo darbo ir neturėjo tinkamų įgūdžių, kad galėtų įsidarbinti. Taigi istorija kartojasi, tačiau problemą turime spręsti ir e, būtent čia darbo tvarkė daugiausiai dėmesio skiriama švietimui, mokymui. Turime įtraukti taip pat ir e, gamintojus, darbdavius į mūsų švietimo programų rengimą tam, kad e, jiem negalėtų vien tik tai skūstis, kad jiems trūksta tinkamų įgūdžių turičių darbuotojų. Jie patys turi įnešti savo indėlį į tam tikrų įgūdžių stiprinimą. 20, 3, 27 milijonai eurų iš socialinio fondo šioms reikmėms yra numatyta ir aš tikiuosi, kad e, valstybės narės parengs atitinkamas mokymų programas. Žinoma, labai svarbu švietimo ir mokymo kokybė, nes įsivaizduokite, 70 milijonų europiečių nemoka tinkamai skaityti, rašyti, naudotis kompiuterinėmis technologijomis šią problemą būtina imtis spręsti rimtai, ypač turint omenyje, kad e, naujo pobūdžio ekonomika reikalauja šių įgūdžių, taip pat kaip ir pasauliniai iššūkiai. Pone Blinkevičiūtė dabar prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, dėkuoju Jums už e, pristatytą uh, E, naują europos įgūdžių darbotvarkę ir iš tikrųjų šiuo metu skaitmeninėje staigiai besikeičiančioje darbo rinkoje nebeužtenka įgyti įgūdžius e, visam gyvenimui juos reikia nuolat atnaujinti nuolat tobulinti nes atsiranda nauji sektoriai naujos darbo vietos nauji darbo metodai prie kurių darbuotojams reikia tikrai prisiderinti. deja žiūrėkit kokia yra situacija europos sąjungoje esant vis dar dideliam nedarbui darbdaviams kartais sunku surasti darbuotojų darbuotojų kurie turėtų tinkamus įgūdžius kad jie galėtų užimti tas laisvas darbo vietas. todėl gerbiama komisare iš tikrųjų reikia daugiau investuoti į mokymus ir ypatingai į tas paskatas kad darbuotojai galėtų mokytis darbo vietoje. ir čia darbdaviai turėtų ypatingai glaudžiai bendradarbiauti su švietimo ir mokslo profesinio mokymo įstaigom kad būtų rengiami būtent tie specialistai kurių reikia darbo rinkai. komisare atkreipiu dėmesį į europos valstybių protų nutekėjimo problemą mes prarandam gerus specialistus reikia teikti komisijai siūlymus. ir atkreipiu dėmesį į tris kategorijas žmonių žmones su negalia vyresnio amžiaus žmones ir moteris ypač tos kurios grįžta po vaiko priežiūros atostogų. šitiems žmonėms ypatingai reikia galimybių e, e, e, naujiems darbo įgūdžiams įgyti. Ačiū, e, pana Šuika. Pasantros minutės. Aš e, norėčiau pasveikinti komisiją, kad e, pradėta nauja programa, skatinant naujų įgūdžių kūrimo skatinimą. Ir sveikino komisiją, kad atsižvelgiamai dabar nerealią padėtį. Iš tiesų, šios programos tikslas yra pateikti priemonės žmonėms prisitaikyti prie darbo rinkos. Ir žinoma, atsižvelgiant į tą faktą, kad e, darbo rinka nuolat keičiasi. Pirmiausia, ta programa yra skirta jauniems žmonėms e, ir žmonėms, kurie e, nori mokytis ir dirbti visą gyvenimą. Taip pat sveikinu tas inovacijas, kurias pristatėte. Mes turime, žinoma, mažinti nedarbą ir labai gaila, kad jauni žmonės dabar užima tokias darbo vietas, e, kurios netitinka jų kompetencijos. <sighs> Taip pat e, e, sveikinant tą tikslą, kad 2020 metais, kad 75 procentai žmonių iki pensinio amžiaus bus užimti. Taip pat mes turėtume užtikrinti tvarų augimą, užtikrinti taip pat visą gyvenimą trunkantį mokymąsi bet to skatinti skaitmeninių įgūdžių lavinimą, bet to sukurti atitinkamas e, sąlygas, kad būtų e, kūriamas darbo vietas. Labai svarbu investuoti į aukštąjį mokslą, taip pat į profesinį mokymą, kad e, jauni žmonės galėtų įgyti tinkamą išslavinimą ir rastų darbo vietas. Aš manau, kad mes turėtume diskutuoti dar toliau šio klausimo. Ačiū. Pane Libacka, minutė jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tiems kolegams, kurie sveikino komisiją. Taigi, pirmiausia, kalbant apie įgūdžius, tai reikia iškelti klausimą, kokia yra išlavinimo reikšmė socialiniam gyvenime išsilavinimo kokybė turėtų būti vertinima ne tuo, kad, sakykime, žmogus yra pasirengęs išlaikyti kažkokį egzaminą, egzaminą, bet tuo, ar žmogus yra pasirengęs dirbti ir pritapti darbo rinkoje. Taigi, o tam reikia ne tik tai kažkokių tai kompetencijų, ne tik tai uh, išsilavinimo, bet ir socialinių uh, bei kitokių įgūdžių. Šiaip e, apskritai įmonių vadovai arba, arba e, atinkamos sektoriaus atstovai yra įsitraukę į, į tokių įgūdžių formavimo e, sferą ir jie nori padėti jauniems žmonėms rasti darbo vietas. Be to reikia atkreipti dėmesį ir į tai, koks yra neformalus mokymas. Reikia pasinaudoti dabartinėmis ES priemonėmis, pavyzdžiui, Erasmus Plus programa, e, siekiant užtikrinti, kad mes e, galėsime paskatinti jaunus žmonės įgyti naujų įgūdžių arba kad būtų dėstoma naujų dalykų. Aš manau, kad ne tik tai ES, bet ir už ES ribų turėtų būti e, skatinama šita programa. Ačiū, bet, bet iš tiesų dabar laikykitės darbo, lai, kalbėjimo laiko, nes mūsų posėdis nėra begalinis. Panas Murešan. Ačiū, pane pirmininkė, gerimi kolegos. Per 23 metus dabar įvyks toks pogadis, kad reikės naujų kvalifikacijų, naujų įgūdžių, kurių nereikėjo anksčiau. Manau, kad technologiniai pokyčiai bus per atėjusius dešimtmečius dar greitesni negu buvo iki šiol. Ir e, daugelis žmonių, kurie dirbs atinkamosios sektoriuose, bus įdarbinimi e, būtent dėl to, kad jie turi atinkamus įgūdžius, kad jie turi verslumo tam tikrus įgūdžius arba, arba kitus papildomus įgūdžius. Aš manau, kad mes turime e, suteikti galimybę gyti atinkamus įgūdžius jauniems žmonėms, kad jie galėtų būti pasirengę ateities iššūkiams. Dabar kalbant apie skaitmeninę e, bendrą rinką, apie internetinę rinką, tai manau, kad skaitmeninė rinka yra labai e, svarbi ir e, žmonės dabar mano, kad skaitmeninė rinka ir reguliuojantis teisės aktai yra būtent skirti jiems, e, siekiant palengvinti jų gyvenimą. Aš manau, kad mes turėtume pirmiausia teikti atinkamus teisės aktus susijusius su skaitmeninė rinka. Kitas dalykas, mes turime skatinti tų įgūdžių lavinimą nuo pat ankstyvojo amžiaus ir juos lavinti visą gyvenimą, kad būtų žmogus pristaikęs atitinkamams iššūkiams ir kad būtų atitinkamos mokymo įstaigos pristaikęs prie tokių iššūkių ir kad būtų, žinoma, atitinkami reikalavimai įgyveninti, kurios kelia įmonės arba sektoriai. Taigi dabar a, turėtų būti sukurta a, nuosekli struktūra, atsiž, atsižvelgiant į, į poreikius, į mokymą ir a, turimas lėšas. Pane Vordai. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, aš pritariu tam, ką komisija pastebėjo, kad reikia mokytis visą gyvenimą, kalbant, kalbant apie gyvenimo įgūdžius arba darbo įgūdžius. Aš manau, kad mes turime parengti ištisą jaunų žmonių kartą, kurie pasižymėtų atinkamomis E, įžvalgomis, gebėjimais, kad jie būtų kūrybiški, kad jie galėtų mokytis ir galėtų spręsti problemas ir kad jie būtų atsakingi piliečiai taip pat. Taigi mes turime parengti tos žmonės e, gyventi besikeitinčiame pasaulyje. Vieną dalyką mes e, turime žinoti aiškiai. Pasaulis tampa vis labiau skaitmenizuotas ir vis labiau susijęs Todėl į tai mes turime atsižvelgti. Todėl mes neturime apsiriboti vien tik tai e, priemonėmis ir technologijomis. Aš manau, kad mes turime suteikti žmonėms galimybę kritiškai mąstyti, kad jis galėtų ne tik naudotis technologijomis, e, bet e, dalyvautų ir pilietinėme bei visuomeninėme gyvenime. Aš manau, kad šios darbotvarkės pagrindinis dalykas yra mokymas pilietiškumo formalus ir neformalus mokymas taip pat tam priklauso. Prego, un minuto e trenta. Grazie, Prego, Presidente. Pone Paunova, būdini įgūdžiai labai svarbus tam, kad galėtume užtikrinti konkurencingumą. Europoje dabar apie 40 procentų žmonių turi universitetinį išsilavinimą, tačiau kas ketvirtas darbdavys neranda žmonių sutinkamais įgūdžiais. Todėl manau, kad mums reikia bendros sistemos ir aiškios politinės nuomonės. Mes turim kalbėti apie profesinį mokymą, apie skaitmeninį mokymą ateityje. Daug darbo vietų reikalaus skaitmeninių gabumų turinčių darbuotojų. Tačiau dabar ne visi žmonės net moko naudotis internetu. Mes nežinom, kaip atrodys ateities darbo vietos. Todėl turim tobulinti praktinius įgūdžius, turim perduoti profesinius įgūdžius naudojant turimas programas, taip pat turim užtikrinti, kad tie įgūdžiai atitiktų verslo ir darbdavių reikalavimų. Mes turim bendrą rinką, kurioje naudojam juda prekes, taip pat turim užtikrinti bendrą rinką visiems profesionaliam darbuotojam. Ačiū. Dabar pasisakymai ekspromtų. Aš labai apgailę stauju, bet mes atsiliekam nuo darbo tvarkės, todėl e, pasisakys vos keli parlamentarai. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė. E, ši Europos įgūdžių darbo atvarkė susijusi su dviem pagrindiniais ramšiais. Visų pirma, reikia paminėti, kad jaunimas neturi darbo, su tuo susidam, e, susiduram su tom problemom. Antra vertus, trūksta tam tikrų profesionalų tam tikruose sektoriuose. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie turizmo sektorių. Uh, Europos Sąjungoje šiame sektorėje dirba šimtai tūkstančių darbuotojų, todėl labai svarbu sukurti priemonės, kurios e, padėtų turizmo sektoriai dirbantiems žmonėms tobulinti įgūdžius. Turim užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės ES galėtų uh, bendradarbiauti, kad darbo paklausa ir pasiūla būtų atitinkama, tam reikėtų sukurti atitinkamą platformą. Taip pat turėtume efektyviai išnaudoti turimus išteklius. Ponas Plakovi, minutė. Ačiū. Parlamentas jau kurį laiką kalbėjo apie bendrą strategiją, todėl labai džiugiuosi, kad kalbama apie tokią naują Europos įgūdžių darbo tvarkę. esam skaitmeniniai rinkoj ir ateityje reikės kitokio pobūdžio mokymų, kad e, galėtume užpildyti spragas, kurios dabar yra atsivėrusios tarp pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje. Taigi turim e, gerinti skaitmeninius įgūdžius, turim pasiekti visus ES darbuotojus. Turim užtikrinti mokymą visą gyvenimą. Ypač turim kreipti daug dėmesio į tuos žmonės, kurių įgūdžiai yra nepakankami. Ačiū. Pone Tanis iš minutę. Ačiū, pana pirmininkė. 1980 metais 30 e, procentų jaunimo neturėjo darbo, dabar yra tik 17 procentų. Manau, kad siekiant e, situaciją gerinti, turime ieškoti glaudesnių sąsajų tarp e, švietimo, mokymo ir darbo rinkos, taip pat atsižvelgti į nuolat kintančią situaciją darbo rinkoje. Reikia paminėti tokių tarptautinių korporacijų kaip Netflix veiklą. Savo sprendimais mes jų nesustabdysime, tačiau vis tik tai galėtume sumažinti neįgimą įtaką darbo vietų mažėjimą Europos Sąjungoje. Ponai Etrič, vieną minutę. Ačiū. Atrodo, kad ES nori kontroliuoti visapusišką ES piliečių gyvenimą. <clears throat> Bandoma nustatyti bendrus švietimo ir įgūdžių įsigijimo standartus. Taigi jūs norite, jūs Europos Sąjungoje, jūs norite kontroliuoti piliečius taip pat kaip ir jų mokamus mokesčius. Aš manau, kad švietimo patirtis būtų daug geresnė, jeigu mažiau jo procesus kontroliuotume ir kad politikai mažiau tą darytų. Deja, šiuo metu politikų kišimasis į švietimo reikalus atneša tik tai žalos visais lygmenimis. Ačiū dabar steiksiu žodį komisijos nariai, poniai Taisina, apibendrinti diskusiją. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, gerbiami parlamento nariai, aš trumpai apibendrinsiu diskusiją, kadangi laikas bėga, pirmininkas mums nuolat tą primena. Aš jau pakankamai ilgai kalbėjau įžangoje, tačiau noriu tik papildyti, kad labai džiaugiuosi, kad mes nuolat pabrėžiame įgūdžių darbo atvarkės būtinybę ir svarbą. Žinoma, stiprinami įgūdžiai turi būti derinami su e, darbo vietų kūrimu, makroekonominė politika, nes e, e, strateginės investicijos tai yra viena ES iniciatyva siekiant daugiau pritraukti investicijų į realią ekonomiką ir sukurti kvalifikuotų kokybiškų darbo vietų. Balandžio mėnesį jungtinėme dviejų komitetų posėdėje aš sakiau, kad e, darbo vietų kūrimas neturi būti laikomas purvinu nešvariu darbu. Mes turime skatinti žmonės įgyti tinkamas žinias ir įgūdžius, tačiau žmonės turi teisę tikėtis, kad e, baziniai įgūdžiai, taip pat kvalifikacijos kilimas ir mokymai jiems atvers daugiau galimybių gauti geresnio, e, geresnį darbą. Taigi šis procesas turi būti abipusiai naudingas. Įgūdžių darbo tvarkė yra naudinga ir skirta visiems. Tai yra e, dirbantiems žmonėms, nedirbantiems žmonėms, ieškantiems darbo žmonėms. Šios darbo tvarkės įgyvenimas priklausys nuo daugelio indėlio pirmiausiai valstybinarių pastangų, taip pat verslo, profsąjungų, švietimo, profesinio mokymo įstaigų, darbuotojų, darbdavių ir daugelio kitų. Europos parlamentui čia tenka labai svarbus vaidmuo, pabrėžiančios diskusijos politinę svarbą tiek Europoje, tiek valstybėse narėse ir teikiant paramą įgūdžių darbo atvarkės įgyvendinimui. Gerbimi parlamento nariai, noriu Jums padėkoti už pareikštą paramą, už paskatas. <clears throat> Nekantriai laukiu būsimo bendradarbiavimo, kaip minėjau įžangoje. E, visa išsami informacija bus jums pristatyta kuo greičiau po to, kai per šį penktadienį darbo tarkia bus formaliai patvirtinta. Ačiū komisijos nariai už tai, kad atvykote dalyvauti mūsų diskusijoje. Diskusijos šio darbo tvarkės klausimai yra baigtos. Abbiamo due strade, eh, due strade, o di sospendere per Dabar yra dvi galimybės. Arba mes nutraukiame posėdį ir palauksime e, ministro kundas, kuris dabar pakeis ponę Madrinį, ar palauksime ponios, e, ponios Magarinį. Aš manau, kad